Taip, dabar baigsi, tai yra šiuo klausimu bus balsuojama per ateinančią plenarinę sesiją Bruselėje. Toliau pereikim prie kito darbo tvarkės klausimo. Žodinis klausimas dėl aviacijos saugos. Konkrečiai ES oro linijų juodasis sąrašas. Dabar žodį suteikiu e, pranešimo autoriai ir e, klausimo autoriai e, tikau. Penkios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nari. Dar prašyčiau porą sekundžių palaukti. You, Chair, Mr... Uh, Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai Piebalgai tas klausimas buvo pateiktas transporto ir turizmo komiteto vardu. Ir būtent e, klausimas susijęs su ES vadinamuoju oro linijoje juoduoju sąrašu. Tas sąrašas buvo sukurtas 2000 metais įvardėt e, oro linijas, kurios nepaiso ES saugos standartų ir taisyklių. Uh, ir po tai buvo padaryta įvykus kelio, keli, keliam, kelioms oro nelaimėms 2004 ir kitais metais. Ir e, pasirodė, kad tas ES oro linijų juodasis sąrašas iš tikrųjų pasiteisino, turint galvoje saugumo standartų pagerėjimą, ES piliečių geresnę apsaugą. Tad dabar kaip toliau galim pasinaudoti tuo juoduoju sąraš, sąrašu, toks kyla klausimas, Kitas klausimas, kaip galėtume šiaip jau išplėsti oro, oro e, transporto saugumą. Čia šiuo atveju juodojo sąrašo tikslas ne vien tik tai nustatyti galimus saugumo e, rizikos faktorius, tačiau kartu reiškia ir geresnę e, informaciją keleiviams. Kitas klausimas, kaipgi remti šito sąrašo nuostatomis, kai mūsų piliečiai naudojasi kitų šalių oro linijomis. Tais atvejais, kai oro linijų licenzijos atšaukiamos, tokie atvejai ne visada atsispindi juodajame sąraše ir kaip užtikrinti, kad piliečiai žinotų apie tokią padėtį. Be to reikėtų uh, Taip pat e, iškelti klausimą, e, kiekgi galima suderinti ES tą bendrą juodąjį sąrašą su kitų šalių e, atitinkamais juodaisiais sąrašais. Kaip mes galėtume toliau pasiremti informaciją, kurią gaunam juodojo sąrašo pagrindu, tam, kad tikrai pagerintume prieigą prie geros reikiamos informacijos. Čia turiu galvoje ne vien tik tai, kad reikėtų e, šiaip jau gerinti kontrolę, bet e, valstybėse narėse, bet ir geresnį informacijos surinkimą. Tad reikėtų taip pat standartizuoti pranešinėjimą, kontrolinius patikrinimus, bet to reikėtų geriau tvarkyti informaciją iš trečiųjų šalių, ar komisija galbūt ketina mm, sudaryti sistemą, būtent kurie apimtų mūsų ir trečiųjų šalių informaciją, o dabar šiaip jau tie klausimai kol kas neaiškus. Be to, juodasis sąrašas pasirodė esas naudingas kadangi privertė oro linijas e, laikytis tarptautinių standartų. Tačiau kaip mes e, turėtume apskritai pagerinti e, oro transporto saugumą, tai čia komisija komisija galėtų glaudžiau dirbti su nacionalinėmis oro transporto saugumo institucijomis. Labai svarbu, kad be visa kita ilgainiui mes ir toliau e, skatintume tarptautinių aviacijos standartų sklaidą visame pasaulyje. Tik tokiu būdu mes užtikrintume visų keleivių saugumą. Europos parlamento uh, Transporto komitetas kartu su komisija šiaip jau ketina ir nori toliau, kad būtų kaupiama ir sintetinama patirtis juodojo sąrašo pagrindu. Toliau žodį suteiksiu komisijos nariui. Komisaras Pivalks, na, ponė Tikau turi tikrai tinkamą požiūrį į juodojo sąrašo sudarimą Ir komisija turi daug informacijos apie tai, kad galėtų informuoti e, piliečius apie nu, skrydžius už ES ribų, apie jų saugumą. Tas e, sąrašas uždraustų bendrovių yra internete ir taip pat yra organizuojamos kampanijos tikslinėms auditorijams. Mes dirbame artimai su kelionių agentūrom asociacija Ir tokiu būdu apnaujame informaciją ir per kelionė agentūras taip pat norime informuoti piliečius. Nacionalinės saugumo, aviacijos saugumo tarnybos yra įpareigotos šitos sąrašus paskelbti per savo tinklapius ir taip pat, jeigu tinkama, savo patalpose. Šis juodasis sąrašas yra naudingas informacijos šaltinis žmonėms, kurie nori keliauti už ES ribų ir tokiu būdu jie gali išvengti kelionių e, ten paminėtomis bendrovėmis. Ten e, dalies sąrašas netaikomas už ES ribų ir pagal reglamentą svarbu, kad mūsų piliečiai būtų informuoti, kad jie žinotų, e, gautų informaciją apie vežėjus, kurie sveš viso kelionės paketo metu ir agentūros privalo informuoti keleivius apie vežėjų informaciją, kad būtų aišku iš tų parašytų kodų, kas tai yra per vežėjas. Ir jie turi būti informuoti apie tai ir registracijos metu arba bet jau vėliausiai lipant į lėktuvą. Taip pat jeigu bus pakeista rezervacija arba pakeistas maršrutas ir jeigu arba jeigu skrydis buvo atšauktas ir parenkamas kitas skrydis, jie turi būti tinkamai informuoti. Yra ir numatytas mechanizmas, kaip žiūrima, ar mūsų operatoriai atitinka tarptautinės saugos standartus, vykdomi e, tarptautinės civilinės saugos organizacijos auditai ir kompetingos institucijos iš trečiųjų šalių suteikia reikiamą informaciją, taip pat Europos aviacijos saugumo agentūra teikia informaciją savo patikrinimų e, tyrimų metu e, besilankinimo Europos Sąjungoje įvairiose vietovėse arba techninių misijų metu už Europos Sąjungos ribų. Jie tikrina ir pa, atsitiktinai pasirinktus oro uostus bei e, oro vežėjų lėktuvus, žiūri, kaip jie laikosi atitinkamų Europos Sąjungos taisyklių ir galiausiai renka informaciją apie avarijas, atitinkamais moksliniais duomenimis ir analizuoja atitinkamas avarijų atas, e, analizės. Šiuo metu ES neturi viso atitinkamus teisės aktus priimusių šalių sąrašo, bet kai kurios šalis, kaip antai Bahreinas, Koreja, Saudo Arabijos karalystė taiko panašius reikalavimus kaip kad ir mes. Aš norėčiau patvirtinti gerbimas pirmininkai, kad mes norėtume dirbti su parlamentu ir e, sieksime, kad būtų užtikrintas kuo geresnis saugumas oro erdvėje, nes to mums tikrai reikia. Dėkuoju, dabar frakcijų vardu pasisakys kolegos pirmoji Deveirak PP vardu kalbės dvi minutės. Kalbėto nesijungus mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie šitą reglamentą, tai džiugu, kad mes turime mechanizmą, kuris veikia ir kuris pasiteisino per metus. Komisijos ataskaita dėl e, reglamento e, įgyvendinimo tikrai iš, išsami. Iš ir atkreipiamas dėmesys į šiaip jau svarbius dalykus. Ir čia kartu minima Tarptautinė civilinės e, aviacijos organizacija kaip saugos garantas. Tačiau e, kaip e, kalbama apie, sakykime, gynybos teisę, kai kalbama apie kitas šiaip jau e, aviacijos bendroves, ne vien tik tai valstybės, o, sakykime, ką daryti su tokiomis e, aviacijos bendrovėmis, kurios šiaip jau išvengia būti įtrauktos į juodąjį sąrašą. Ir komisija šiaip jau dabar e, atnaujina e, informaciją apie į juodąjį sąrašą įtrauktas bendroves, apie seka, duomenis dėl tų atvejų, kada licenzijos buvo atšauktos. Ir toliau, kaip, ką komisija numato, sakykime, tokiais atvejais, kai yra oro bendrovės užregistruotos palankių, palankių e, įstatymų e, šalyse. Ir be to, e, kaip numatoma taip pat pateikti informaciją keleiviams, atlyginimą už žalą, žalą ir panašiai. Dabar nemažai deputatų gavo E, nemažai informacijos, kad Indonezijos, sakykime, oro bendrovės uždraustos skraidyti į, į mūsų erdvę, bet kita vertus šiuo atveju toks žingsnis nepateisinamas, na, o dabar šita šalis, kurios bendrovės jau daugelį metų figuravo juodajame sąraše, kad ji vis dėlto ėmėsi reikiamų priemonių ir kaip dabar vertinama dabartinė padėtis. Toliau socialistų demokratų vardu kalbės ponas Elkadraui. 2,5 minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, ponai ir ponios, labai keista kalbėti apie juodąjį sąrašą tuo metu, kai visos Europos aviacija patiria chaosą, bet e, rytoj dar apie tai kalbėsime skubos tvarka. O dėl juodo sąrašo tai labai svarbi tema. E, daug pasiekta neblogų dalykų. E, prieš keletą metų čia daug padirbėjo ponė Deveirak mūsų priemonės yra sėkmingos, bet reikia dirbti toliau, reikia pasimokyti iš patirties. Man regis, reikėtų dar daugiau daryti negu praeitie, pirmiausia, dėl informacijos keleiviams. Visiškai teisingai priečiai turi būti informuojami, jeigu jie e, ketina skristi e, lėktuvu ir e, nusiperka biletą bendrovės, kuri rašyta į juodai sąrašą, tačiau ne visuomet patys keliaiviai nusprendžia, kokią bendrovę skristi vidiniais, e, vidiniuose skrydžiuose. Reikia taip pat e, sudaryti sąlygas žmonėms išsiaiškinti, ko, išsiaiškinti kokie vietos vežėjai nėra saugus kad kelionių agentūros teiktų tokią informaciją keleiviams. Taip pat e, reikia galvoti apie pagalbą pajėgumų plėtojimą trečiosiuose šalyse, pirmiausia, e, skurdžiose šalyse, čia ES galėtų steigti technologinę pagalbą e, tam, kad aviacijos atitinkamos tarnybos turėtų pajėgumų išspręsti ten egzistuojančias problemas. Pone Devirak, Devirak pakalbėjo dar apie e, neteisingą informaciją, neteisingos informacijos teikimą žmonėms. E, apie tai, kad kai kurios šalis tarsi įtraukiamos į juodosius sąrašus. Bet aš norėčiau pasakyti, kad mes turėtume iš tikrųjų reikalauti, jog būtų sudaryti juodėjai sąrašai pasauliniu mastu. Jau daug ką daro tarptautinės Vilnės aviacijos organizacija ir reikia čia dirbti toliau. Toliau ponė Maisner Alde vardu įkalbės tris minutės. Labai ačiū. Šiuo metu lėktuvai neskraido, kaip ką tik girdėjome. Ir kalbėsime apie tai, kaip galėtume artimiausioje ateityje suteikti pagalbą. Gali atsitikti, kad oro bendruojams e, ateityje iškils kur kas rimtesnių problemų. O čia kalbame apie ES keleivių saugumą. Puiku, kad galime laisvai keliauti ES ir kaip vartotojai galime nuspręsti, e, kurią oro bendrovę rinktis, o kurios ne. Tačiau, kad galėtume e, nuspręsti, mums reikia informacijos. Ką tik girdėjome, kad egzistuoja uh, juodieji sąrašai, jie sudaromi jau nuo 2006 metų ir reikia informacijos apie juos. E, du prieš mane kalbėję kolegos klausė, ar nėra kokiu nors spragų informacijos raute. Ir man kyla tas klausimas, mums iš tikrųjų reikia kaip galima daugiau informacijos apie saugą, žmonės nori saugiai skraidyti lėktuvais, Taip pat kyla klausimas, ar e, galime sužinoti apie oro bendrovės e, finansinę būklę. Vežiai turėtų registruotis e, tam tikrose nacionalinėse institucijose. Tai ne tik susijęs su jų saugumu, bet ir su tuo, su, su informacija, kad jos turi pakankamai finansinių pajėgumų veikti. E, Europos Sąjungoje egzistuoja e, juodasis sąrašas, tačiau prisiminkime Sky Europe atvejį. Europos Sąjungos piliečiai e, įsigijo bilietus iš šios bendrovės, bet neturėjo jokios informacijos apie tai, kad ji jau bankrutuoja. Jie skrido ir paskui įstrigo kažkur dėl to, kad ta bendrovė bankrutavo, o informacijos apie tai iš ankstinės nebuvo. Labai gerai, kad komisija sako, jog informacija yra viešai skelbiama, bet kodėl tokios informacijos nebuvo paskelbta? Ar visuomet informacija pasiekia piliečius? Ir aš norėčiau per diskusijas išgirsti atsakymą į šį klausimą. Dėkoju. Dabar e, žaliųjų vardų kalbės ponė Lichtenberger pusantros minutės. Labai ačiū. Komisarė, parlamentas ėmėsi nemažai iniciatyvų, kad būtų pradėti sudarinėti juodės sąrašai. Taip pat norima buvo užtikrinti, kaip galima, daugiau saugumo garantijų keleiviams šioje sistemoje. Dabar reikia pasiaiškinti, ar mes jau esame pasiekę savo tikslą ir aš klausiu dėl informacijos. Atrodo, kad ji talpinama internete, bet ne visuomet lengva rasti informaciją. Aš pati išbandžiau šį būdą, bet informacija ne visuomet, informacija ne visuomet lengva rasti. Pavyzdžiui, apie sustojimą, jeigu keliauji į trečią šalį, jeigu skrendi, ir čia iškyla problemų dėl informacijos. Dar vienas klausimas. O kaip su nuoma? Buvo iškilę, iškilęs klausimas, kad čia Šią situaciją ir galimybę gali pasinaudoti kai, kurio, pasinaudoti kai kurios e, prastą reputaciją turinčios bendrovės. Dar vienas dalykas ar taisyklės dėl juodojo sąrašo turi prevencinio pobūdžio oro vežėjams. Iš tikrųjų, ar e, reikalaujama pakankamai, kad būtų laikomasi saugos taisyklių už ES ribų ir kaip dėl lėktuvų, kurie kartais yra leidžiami, jiems leidžiama įskristi į Europos Sąjungą. Dėkoju, o dabar e, ponas Černeckis, konservatorių ir reformistų frakcijos vardu. Labai ačiū komisijos nari, gerbėmi parlamento nari. Tikiuosi, kad e, tai, ką pasakysiu, tai nepasiteisins, nepasitvirtins, kad Islandijos ugnikalnio už uh, Islandijos ugnikalnio sukeltas nelaimės turės sumokėti ES keleiviai. Ir tie, tie keleiviai, kurie, kurie, kurie dabar įstrigę įvairiuose oro uostuose, kaip dovanėlė kabutėse, gaus, gaus aukštesnė, aukšt, didesnės kainos bilietus. Tad tikrai mes to neturėtume išleisti iš akių, taip pat ir ateityje. Klausimas iš ties yra labai svarbus. Aš šiuo klausimu jau esu kalbėjęs e, šiame parlamente tiek per šią, tiek per ankstesnę kadenciją. Klausimas iš ties labai svarbus. Neseniai manęs paklausė vienas e, Lenkijos žurnalistas štai tokį klausimą. Tai kągi jūs veikiat čia Europos parlamente, turint galvoje e, aviacijos saugos, keleivių saugos klausimą. Iš ties, keleivių saugos klausimas yra esminis, svarbiausias ir būtent didesnių saugumų suinteresuoti ES e, mokesčių mokėtojai. Ir todėl iš ties tai, ką mes čia svarstom, yra labai svarbu. Dabar mes žinom, kas yra juodasis sąrašas, kaip jis veikia ES, tačiau ne visai aišku, kaipgi juodasis sąrašas pasiteisina už ES erdvės e, ribų. Šiaip jau nepiliečiai, ne žmonės turėtų mokėti iš didesnį saugumą, tuo turėtų pasirūpinti e, vyriausybės. Ponas Grošas kalbės dvi min minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, komisijos nary, juodasis sąrašas iš tikrųjų buvo ES pasiekimas ir čia reikėtų padėkoti poniai Kristinai Devierak, kitiems kolegoms dirbusiems buvusios kadencijos metu. Ir čia iš ties iškelti klausimai, juos komisija turėtų detaliau atsakyti. Ypač turiu galvoje tokias šalis, kuriuose yra didel, nemažų problemų susijusių su oro bendrovių veikimu. Prieš porą metų būtent pasirodė, svarbi, koks svarbus šitas klausimas, debatai tai parodė ir tas klausimas, jo svarba neišnyko. Tad dabar e, čia šiuo atveju labai svarbus taip pat ir mm, komisijos informacija teikiama Europos parlamentui komunikavimas tarp komisijos ir parlamento, e, sakykime, informacija apie būtent tokias nuostatas, pagal kurias galima per, e, per, pertvarkyti oro bendrovę, suteikti jai kitą pavadinimą ir ji tada e, išvengia juodojo sąrašo. Labai E, šiaip jau nereikėtų pamiršti, kad ES piliečiai, būdami vartotojai, naudotojai, jie turi teisės ir jie turi teisę gauti informaciją apie oro bendroves, kurios yra įtrauktos į juodą į sąrašą. Ta informacija juos turėtų gauti tiesiai iš oro bendrovių arba kelionių agentūrų Ir šiuo atveju kelionių agentūra turėtų nurodyti kaip minimumą informaciją, kad e, jeigu reikėtų, reikia perregistruoti bilietą, e, kad e, būtent suteikti informaciją apie atitinkamą oro bendrovę. Tačiau šiuo atveju tai svarbu ne vien tik tai apie, kalbant apie ES, bet ir apie kitų šalių keleivius. Pone pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti tokiu klausimu, kuris tiesiogiai susijęs su aviacijos sauga ir juodojo, juoduoju sąrašu. 2008-aisiais gruodį Europos tai yra, taryba jau priėmė e, o, aviacijos e, elgesio kodeksą. Ir čia kalbama apie karinės e, technologijos klausimus. Tačiau ne visos ES e, valstybės e, eksportuoja tokią karinę įrangą ir todėl jų būtent susidar... E, tas Elgesio kodeksas nesaisto. Tačiau viena būtent priemonė pasiteisino, kalbant apie nelegalų ginklų, ginklų pervežimą. Antai 2008 m. Švedijoje atliktas tyrimas parodė, kad oro vežėjai, kurie gabena ginklus iš tokių konfliktų apimtų zonų, pažeidinėja šiaip jau nuostatas. Ir todėl tokie klastingi oro vežėjai irgi turėtų būti laikomi, tai yra įvertinami taip pat kaip būtent ginkluotės pervežimo atveju. atveju. Dabar tos priemonės, kurios numatytos apsaugoti ES piliečius, labai svarbu, kad jos apsaugotų ir kitų kontinentų žmonės, ypač Afrikos e, žmonės, nes e, šiaip jau. Todėl kreipiuosi į komisijos narį Piebalgą Galbūt jūs galėtumėt pasinaudoti savo asmeniniu autoritetu ir užtikrintumėt, kad juodasis sąrašas būtų sistemingai ir veiksmingai įgyvendinamas. Ačiū. Toliau kita, kito praneš, kalbėtojo nėra, tada žodį suteiksiu ponui Marinesku dvi minutės skiriu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. oro linijų juodasis sąrašas iš tikrųjų yra puikia priemonė skirta e, žmonių saugai užtikrinti. Ir ta, to sąrašo informacija turėtų šiaip jau skleisti tiek komisija, tiek valstybės narės ir kelionių, e, kelionių agentūros, bet e, taip pat informacijos klaida daug priklauso nuo ger, kelionių agentūro geranoriškumo. E, kartais e, yra ta problema, kai į tam tikrą e, į tam tikrą vietovę skraido tik tai viena oro linija, vienos oro linijos lėktuvai. Antai į tam tikras rytų Afrikos šalis ar Azijos šalis. Todėl iškyla sąžiningos konkurencijos klausimas tarp ES ir JAV oro linijų, turint galvoje, kokia nepavydėtina padėtis yra tam tikrose besivystančiose šalyse. Aš nemanau, kad ES turėtų panaikinėti licenzijas. Šiaip jau ES turėtų paremti sažiningesnį, geresnį licenzijų paskirstimą tarp oro linijų. Dėkuoju, ponas Marinesku. Turėčiau bendro paudžio klausimą. Toks būtų galbūt klaus, komentaras. Uh, Dabar, kai socialdemokratų frakcija gavome tik 9 minutės kalbėjimo laiko dėl šito pranešimo, na rytoj dar bus posėdis, e, tai labai gaila iš tikrųjų, nes čia mes vis kalbame apie tas temas, kurios labai svarbios mūsų piliečiams ir apie tai reikia gerai pamastyti. O dėl pačios temos norėčiau paklausti, kaip yra su tais skrydžiais, kur kodais yra dalyjimasi bendro kodo, kaip sakant, skrydžiai. Kartais būna, kad už kodo slepiasi realus vežėjas, kuris priklauso juodajam sąrašui. Ir čia yra klausimas, į kurį iš karto reikia atsakyti. Taip, gal kitų ir neminėsiu. Dėkuoju dabar ponas Albamaja. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie aviacijos saugumą. Rytoj kalbėsime apie aviacijos saugumo agentūrą, bet norėčiau paliesti kiek kitokį klausimą. Dėl aviacijos sporto Austrijoje visos taisyklės e, ten yra pateikiamos anglų kalba. Na, paprastai anglų kalbą moka, bet tai yra techninio pobūdžio dalykai ir ne visą laikas lengva suprasti užsienio kalbą šioje srityje. Būtų tikrai naudinga taisyklės gauti savo oficialią kalbą. Ir saugumo reikalavimai šitokio pabudžio sportininkams taip pat turėtų būti pateikti oficialią kalbą. Dėkuoju dabar paskutinis spontaninių pasisakymų. Kalbėtoja, ponė Tikau, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Juodasis sąrašas, kuris buvo atnaujintas 2010 sausio 30, turi bendrovių iš įvairių šalių Jisai padeda pagerinti mūsų aviacijos saugumo standartus. Mes numatydami tokius reikalavimus galim paskatinti trečiasias šalis pakelti savo standartus. Kalbam apie 17 šalių ir jose reikėtų aukštesnių standartų ir siekti, kad oro bendrovės tenai gautų licencijas tik tai tada, jeigu jos atitinka tos grįžtus standartus. Reikėtų atlikti patikrinimus pačių lėktuvų kontrolė reikalinga, reikia atsižvelgti į avarijų skaičių pagal kiekvieną bendrovę, įvertinti jų turimą infrastruktūrą ir visą tą informaciją paskelbti tinklapyje. Dėkuoju, o dabar suteiksiu žodį komisarui Pibalsui. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti už visus klausimus, kurie rodo, kad e, parlamentas pasisako už juodąjį sąrašą. Aš galiu pažydėti e, savo ir vicepirmininko kalas vardu, kad mes pagerinsime bendradarbiavimą su parlamentus svarstydami šios klausimus. Taip pat galiu pažadėti, kad į visus užduotus klausimus pateiksiu atsakymus raštu, nes jeigu dabar bandyčiau visą tai padaryti žodžiu, man tikrai nepavyks to padaryti per pusantros minutės. Tad parinksiu tokius įdomiausius galbūt klausimus, nes tikrai negalėsiu visų atsakyti. Taigi pirmiausiai dėl tarptautinio sąrašo. Komisija dirba tam, kad pagerintų tarptautinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kad paskatintų jas prisijungti prie oro orlaivių saugumo įvertinimo e, patikrų standartų, siekime, kad tie standartai būtų visame pasaulyje gyvenyti. Daug dirbome su Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, pabaigoje kovo buvome Monrealėje vykusioje konferencijoje, o dabar derimės dar supratimo memorandumo dėl tolesnio bendarbiavimo su TCAO. Taip, jūs teisus, reikia e, kovoti su šio problemo pasaulio lygiu, tačiau nereikėtų pamiršti ir e, kitų šalių e, problemų, su kuriamis jos susidarė. Pavyzdžiui, Indonezija daug įdėjo pastangų, kad modernizuotų savo aviacijos sistemą. E, keitė teisės aktus, keitė savo saugos agentūros e, struktūrą, e, keitė standartus, patikrų procedūras ir parodė šiandien, kad gali padaryt, padarė nemažą pažangą, kalbant apie keturis vežės krūdą, Airfast, Mandala, Elpreja. Ir to jiems pavyko pasiekti, padedant komisijai, padedant valstybėms narėms. Tai yra ilgas procesas, jis reikalauja daug išteklių, daug pastangų, bet komisija artimai bendradarbiauja su žemės tarnybomis, su tų šalių vežėjais, kad būtų pagerinta situacija. Tad mes tiesiog skatiname uh, gerinti aviacijos standartus. Ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį į tokį svarbų dalyką, kurį jūs minėjote, tai yra vartotojų informavimą. E, būtina, kad kelionio agentūros keleivius tiek žodžiu, tiek raštu rezervacijos metu tinkamai informuotų. Taip pat e, kelionių agentūros e, turi juos informuoti, kad jeigu keleivis nusprendžia skristi juodojo sąrašo bendrovę, tada jie atsisako suteikti bet kokio pobūdžio kompensacijas. Tai tiek, o visus likusius klausimus atsakysiu raštu. Ačiū Jums už pakvietimą. Labai ačiū. Diskusijos šio klausimu baigtos. Ponas Obermaeris dėl darbo tvarkos. Labai ačiū. Pasisakau pagal 132 taisyklę. Atsiprašau, 173 taisyklę. Prieš kelias minutės, kai buvo e, suteiktas žodis kolegoms pagal vienos minutės pasisakymus. Hans Peter Martin e, nebuvo paminėtas, mes paklausėme jo, ar jisai e, pramiegojo ir nepasisakė, bet jisai pasisveikino tarsi esesininkų ženklų ir mes prašome jūsų sureaguoti į e, tokį nederamą elgesį ir patikrinti, ar e, buvo jo veiksmas užfiksuotas vaizdo kamerose. Toks elgesys yra visiškai nepriimtinas ir kenkia mūsų parlamento orumui. Dėkoju, kad atkreipėte dėmesį į tai. Mes pasižiūrėsime, e, ar iš tikrųjų tai užfiksuota. Dabar teskime